Ar turėtumėt pastabų dėl šių paskirimų? Tad tvirtinam. Toliau Deklaracija raštu e, numeris 29 šių metų ją pakeitė parlamento nariai Ticiano Moti ir Ana Zaborska. Deklaracijoje kalbama, raginama sukurti e, pranešimo, e, skubę pranešimo sistemą Europos lygių, sarė vadinamąją, skirtą pedofilijos ir prieka, seksualinio priekabiavimo autoriams e, išaiškinti. Tad e, deklara, de, už deklaraciją pasirašė daugiau kaip didžioji dauguma parlamento narių ir pati deklaracija pagal darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį bus pateikta skirtiems, skirtoms